105 straipsnį e, buvau informuotas, kad nebuvo jokių prieštaravimų e, dėl keturių rekomendacijų iš ekono komiteto dėl deleguotojų aktų. Jeigu per 24 valandas niekas e, ne sureaguos, tuomet rekomendacijos būtų patvirtintos. Jeigu taip nebus, tuomet bus balsuojama dėl rekomendacijų. Jos yra